Stevens pranešimas, e, vienas balsavimas, vardiniu balsavimu, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Ačiū. Toliau. Boni pranešimas, vėl vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Kitas pranešimas. Jimenės Besaril vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau Jimenez Besarel taip pat pranešimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame dabar balsuoti. Patvirtinta. Kitas pono Boni pranešimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau pono Novakovo pranešimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Toliau ponios Rozie pranešimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Jeigu visi balsavote, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ačiū kolegos. Toliau žodis poniai Rozije. Tarti keletą žodžių po balsavimo. Ačiū ponia pirminkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms, prisidėjusiems prie šio pranešimo patvirtinimo, už puikų darbą, už puikų klimatą per e, praėjusius e, savaitės ir mėnesius. Ir džiugu, kad e, komisija greitai dirbo pasiūlydama šią strategiją žemės ūkio sektoriui ir dėkoju visiems. Ačiū kolegos, toliau balsuojame dėl ponios Michailovos pranešimo. Aštuntas pakeitimas, kas už? kas prieš, atmesta, devintas pakeitimas už, prieš, atmesta, dešimtas už, prieš, atmesta, vienuoliktas už, prieš, atmestas, trečias pakeitimas už, prieš, atmesta, pirmas pakeitimas vardinių balsavimų. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas už. Prieš. Atmesta. Penktas už. Prieš. Atmesta. Šeštas už. Prieš. Atmesta. Tai reikia paprašyti, paklausti ir kas susilaiko, atsiprašau kolegos. Antras pakeitimas vardinių balsavimų, prašom balsuoti. Jeigu visi balsavote, baigiame balsavimą. Atmestas. Septintas pakeitimas, kas už? Prieš susilaiko atmestas. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Toliau vardinis balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsavimą. Patvirtinta. Ačiū. Toliau Pono Gairio pranešimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Jeigu visi balsavote, balsavimas baigiamas. Patvirtinta, ačiū. Toliau Rubik pranešimas, vėl vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Kitas pranešimas, ponios Vano pranešimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote, kolegos? Baigiamą balsavimą. Patvirtinta. Labai ačiū. Toliau Teokoros pranešimas. 28 dalis, dvi dalis. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime e, elektroniniu būdu dėl antrosios dalies balsavimą. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta, kolegos, ačiū. Toliau balsavimas dėl rezoliucijos e, vardiniu būdu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta, ačiū kolegoms. Baigiame balsavimą.